prieš balsavimą mes esame numatę tiesioginę transliaciją su Ukrainos parlamentu. Matote ekranuose jau kolegas iš Ukrainos parlamento. Meine Damen und Herren, gerbiamas ponios ir ponai. Gali būti, kad perduodant vaizdą ir garstą atsitikti taip, kad 30 sekundžių iki minutės vėluos signalas į vieną pusę ir į kitą pusę. Taigi prašyčiau Jeigu jūs norėsite ploti po mano pasisakymą bent 30 sekundžių, tai mes tą laiko skirtumą sėkmingai įveiksime. Gerbiamas ponės ir ponai. Gerbiamas kolegės, gerbiami kolegos, gerbiamas prezidentė Porošenko, Gerbiamas ponės ir ponai, aš tikriausiai neperdėsiu, jeigu pasakysiu, kad šiandien istorinis momentas, kai Europos parlamentas Strasbūrė ir Verhovna Rada Kievė ratifikuos ES ir Ukrainos asociacijos susitarimą vienu metu. Tai, kad abu parlamentai vienu metu balsuos dėl šios sutarties, yra laisvos demokratijos išraiška, tai yra valdomos, kontroliuojamės demokratijos prieš priešą. meine damen und herren die ratifizierung sutarties, kuri nuo pirmųjų Maidano taikingos demonstracijos dienų nepasikeitė, yra demokratijos apogėjus. Ypač turint omenyje tai, su kuo susidūrėme praėjusius mėnesius. Galėčiau paklausti, kas prieš keletą mėnesių galėtų įsivaizduoti, kad Europos sienos bus keičiamos pajėgo, panaudojant jėgą ir kad bus Europos saugumo architektūra keičiama jėga. Kas galėjo įsivaizduoti, kad stipresniojo teisė įgaus viršenybę prieš teisės tvirtybę ir kad Europoje vėl įsivyraus karo baimė. Tai, kas vyksta ir vyko Ukrainoje, paliečia mus visus. Todėl norėčiau dar kartą pakartoti, turėdamas omenyje kolegas Kieve, kad Europos parlamentas visada gynė ir gins Ukrainos neliečiamybę ir suverenitetą. Ir tai darysime ateityje. Tai darysime kad išsipildytų Ukrainos gyventojų e, lūkesčiai, kad būtų įvykdyti Maidano kovotojų lūkesčiai. Mes kovojame už teisinę, demokratinę Ukrainą, kurios konstitucija ir rinkimų įstatymai buvo pakeisti. Mes kovojame už valstybę, kurioje reikia įveikti korupciją, kurio gerbime žmogaus teisės ir mažmų teisės. Mes remia Ukrainą suklestinčią ekonomiką, šalį, kurioje mažai takos, socialinė takos yra ir kurioje visi žmonės turi puikias ateities perspektyvas. Ta diena, kai tai taps realybė, bus išaus tada, kai išsipildys Maidano taikingos revoliucijos lūkesčiai. Mes, aš tikiuosi, kad kalbu didžiosios parlamento dalies vardu, padėsime Ukrainai įgyvendinti Maidano svajonę. Ir dėl tos priežasties mes šiandien balsuosime už susitarimą. prieš pradėdami balsavimą pasinaudokime progą ir garbę per atstumą išklausyti Ukrainos prezidento Petro Porošenko žodžių iš Kievo. O po to, ponios ir ponai, balsuosime, o po balsavimo aš prieš jūsų akis, jūsų akivaizdoje pasirašysiu atitinkamą laišką ir taip bus pradėtos oficialios baigiamosios ratifikavimo procedūros. Taigi žodis prezidentui Porošenko. Thank you very much indeed, my dear friend. President of the European Parliament, Schulz. Gerbiamasis Europos parlamento nary Šulcai, garbus parlamento nariai, ukrainiečiai ir europiečiai, visi pasaulio žmonės. gerbėmėjai rados nariai. Pirmiausia, aš norėčiau Jums padėkoti už šiuos aplodime, aplodismentus ir už tą paramą, kurią tą tik išreiškite Ukrainai. Mes susirinkome čia šiandien aukščiausioje radoje ir ta atmosfera primena man 91 metus, kai mes paskelbėme nepriklausomybę. kas yra pasirengęs mirti už Europą. Toks yra klausimas, kurį dabar užduoda analitikai, tyrintis Europos įtaką valstybingumui. Atrodytų natūralu mirti už savo šalį, už ją atiduoti gyvybę. Pirmi, pirmasis šimtas ukrainiečių savo gyvybę atidavė vasarį. 872 ukrainiečiai žuvo rytų Ukrainoje, tačiau jie žuvo ne tik gindami Ukrainą, jie žuvo gindami Ukrainos vietą Europoje. Jokia kita tauta po antrojo pasaulinio karo nesumokėjo tokios aukštos kainos už teisę būti Europoje. Pasakykite man, kas drįstų užtrenkti Ukrainai duris į Europą, kas po to pasisakytų prieš Ukrainos narystę Europos Sąjungoje. Šiandieną mes žengėme pirmąjį, bet lemtingą žingsnį per pastaruosius septynerius metus nuo aukščiausio lygio e, susitikimo Paryžiuje mes pradėjome renkti šį susitarimą. Ir pirmiausiai norėčiau padėkoti visiems, kurie dalyvavo šiame procese, padėkoti diplomatams, specialistams ir pirmiausia piliečiams, kurie ryštingai rėmė Ukrainos siekį grįžti į Europą. Praėjusį rudenį mes galvojame, kad viskas jau parengta sutarties pasirašymui. Mes pasisakėme už tą sutartį. O todėl argumentai, kurios išsakė priešininkai, sukėlė tokią audringą reakciją. Lapkričio 29 dieną susirinkę Vilniuje mes visi laukiame, kad sutar, susitarimas bus pasirašytas. Tada Taip pat ir dabar aiškiai ukrainiečiai supranta, kas vyksta ir ukrainiečiai sukilo prieš Janukovičiaus sprendimą, sukilo imdamiesi kraštutinių priemonių, tai yra jie išėjo į gatves ir aiškiai parodo, kokia jų nuomonė. Šiandieną išorės jėgos bando sustabdyti mūsų pažangą. Jūs žinote, kad susitarimą mes pasirašėme Bruselėje birželio mėnesį ir šiandieną vyks abiejų parlamentų pasira, sutarties ratifikavimas, nes mes grįšime į Europą, o vieninga Europa neįsivaizduojama be Ukrainos. Ir mes nepasiduosime jokiam šantažui. Noriu pažymėti, kad susitari, šis mes susitarime nėra ne vieno straipsnio, ne vienos frazės, ne vieno žodžio, kuris buvo pakeistas. Susitarimas yra toks, koks buvo parengtas. kreipiuosi į Ukrainos vyriausybę rytoj. Pasirašyti atitinkamus dokumentus, kad jau rytoj šis susitarimas įsigaliotų. Bičiuliai, atrodytų, kad viskas paprasta raiškos laisvė, bevizis režimas, investicijos į klimatą, demokratė, visa tai numatyta susitarime ir bus įgyvendinta. Neturime teisės ilgiau laukti. Po paskutinių dėrybų Briuselyje mes turime galimybę išplėsti darbą tose sritise, kurios numatytos susitarime. Susitarimas įsigalios 2015 metų pabaigoje. Europos produktai pasieks Ukrainos rinką pagal tarptautinę prekybos susitarimą, kuri galioja jau šiandien. Ukrainagi galės konkuruoti su kitais, kitų šalių gamintojais. Ir šiandieną noriu padėkoti Europos Sąjungai už tą neįtikėtiną paramą, kurią pademonstravo Europos Sąjunga mums šiomis labai sudėtingomis aplinkybėmis. Mums reikia reformų ir Labai prašau, netidėliokite veiksmų, nes nei karas, nei politinė padėtis negali tapti pretekstu atidėti reformas. Ir jau šiandien mes priteiksime reformų iki 2020 metų planą. Mes reformas vykdysime kartu, o ne atskirai galvodami vien tik apie savo naudą. Jūsų ir mūsų parlamentai turi dirbti kartu ir kartu žengti vektoriaus nužymėtų kelių. O tie, kurie priešinasi, mes neleisime kurti vidinio fronto prieš mūsų žingsnius ir nusiteikimą mes ketiname įsteigti labai rimtai veikianti centrą, kuris kovos su korupcija. Taip pat ketiname priimti rimtus su korupcija kovojančius įstatymus. Ir mes tikrai veiksime vadovaudamiesi susitarimu ir tomis priemonėmis, kurios turi būti įgyvendinamos. Ir tai, manau, pats geriausias darbas, kurį turime atlikti Praėjusio šimtmetį žymus mūsų veikėjas yra pasakęs, duokite, leiskite mus į Europą, nes Europa leis pasiekti pažangos. Ir šiandieną mes kaip tik žengiame žingsnį link Europos. Mes grįžtame į ją. Šlovė Ukrainai, šlovė Europos Sąjungai. Gerbėmėjai bičiuliai. Dabar balsuosime ir tai bus istorinis momentas. Balsuosime kartu su Europos parlamentu ir vienu metu priimsime sprendimus. Gerbėmieji kolegos, siūlau pradėti balsavimą dėl įstatymo projekto 0098 dėl ES ir Ukrainos susitarimo ratifikavimo. Dabar balsuosime ir mes, bus vykdomas vardinis balsavimas, prieš tai norėčiau atkėti dėmesį štai ką. Parlamentarizmo istorijoje dar nebuvo tokio įvykio, kai tarptautinė sutartis būtų ratifikuojama vienu metu. Aš manau, kad tai yra nepakartojamas įvykis, tai yra įvykis, kuriuo mes turime didžiuotis. Deshalb, meine Damen und Herren, kommen wir jetzt zur Abstimmung. Dabar pradėsime balsavimo procedūrą. Kai kurie jau paskubėjo. ir jau pamatė, koks balsavimo rezultatas Ukrainos parlamente. O dabar norėčiau pakviesti balsuoti dėl Sarijos Volskį pranešimo. Pradėme balsavimą. Muss mal gucken, ob meine Abstimmkarte auch funktioniert. Ja. ja. Haben alle Kolleginnen und Kollegen ab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 Dėkuoju. Gerbiamas ponios, gerbiami ponai, mes dar nepabaigėme balsuoti. Mes balsavome dėl pranešimo. Saurio Švolskį pranešimo. O dabar Moraes pranešimas dėl ES Ukrainos susitarimo, dėl trečiųjų šalių piliečių padėties. Balsuojame. Haben alle Kolleginnen und Kollegen abgestimmt? Ar visi balsavote? Baigėme balsuoti. penki šimtai trisdešimt devyni už šimtas dvidešimt trys prieš trisdešimt trys susilaiko taigi didelę balsų daugumą mes pritarėme šiam pranešimui ir ponios ir ponai kaip aš jau minėjau meine damen und herren sie haben gesehen dass präsident poroschenko jūs matėte kad prezidentas porošenko jau pasirašė dokumentą ir tuo inicijavo šio susitarimo įgyvenimo procedūras aš taip pat dabar pasirašydamas netiesiogiai įgaliosiu ES atitinkamus organus pradėti susitarimo ratifikavimo procedūras. Tai darau jūsų akivaizdoje, kad matytumėte, kad viskas vyksta tikrovėje. Vielen Dank. Vielen Dank. So. Ar kas nors norėtų kalbėti? Atrodo ne. Tuomet baigiame šią posėdžio dalį.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 Tie, kurie nenorėtų dalyvauti tolesnėje diskusijoje ir išklausyti pranešimų, prašom e, tyliai išėti iš salės.